Uh, dear friends, uh, ladies and gentlemen, let me. Gerbiami kolegos, ponai ir ponios. Leiskite man uh, pranešti, kad uh, tikrai tai nebuvo mano mintis darbą pradėti pusė trijų. aš norėčiau ilgiau laiky, e, ilsėtis, nors esu ir ne italas ar ispanas. Ir turiu padėkoti visiems, kurie atvyko, nes e, ketiname pradėti mūsų posėdį, antrą posėdį kartu su komisare. Mes e, šiame komitete es jaučiamės e, atsakingi už e, skaitmeninę sąjungą. Tad gal jūs galėtumėt pristatyti savo nuomonę apie kibernetinio saugumo paketą ir laisvą mm, nesmens duomenų judėjimą. Visą tai vyktų struktūrinio dialogo kontekste, kuris yra labai svarbus. Kalbant apie 17 metų darbo programą, į ją yra įtrauktas Tiksliau kalbant apie komisijos darbų programą, į ją įtrauktas ir Europos elektroninės komunikacijos kodas ir BEREK pasiūlymas. Norėčiau Jūs informuoti, kad ITRE patvirtino pranešimus dėl minėto e, kodekso ir BEREK pereitą savaitę dėrybos e, su taryba turėtų prasidėti labai greitai. Taigi mes esame pasirengę trišaliam dialogui dėl berek pasiūlymo, dėl Europos elektroninių ryšių kodekso direktyvos. O šiandieną mes norėtumėm pakalbėti apie kibernetinio saugumo paketą ir laisvą nesmens duomenų judėjimą. Mes esame atsakingi už abi šias temas ir dalinamės e, atsakomybę e, šių temų atžvilgių kartu su IMKO komitetu. Taigi dabar suteiksiu žodį komisarai. Prašome. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur... Ačiū. Pirmininkė Buzekai, gerbiami parlamento nariai, visų pirma, dėkuoju, kad pakvietėte mane į šį dialogą. Man yra nepaprastai svarbu dirbti kartu su jumis, kad skaitmeninė rinka taptų realybė, kasdienė realybė mūsų piliečių gyvenime. Tai yra labai svarbu ir tai taip pat yra ir džiugu. Uh, E, matyti, kaip įtrė komitetas tikrai sparčiai juda šiuo klausimu ir jūs, kaip ir aš puikiai žinote, kad šis skaitmeninė rinka yra gimusi tam tikrame kontekste, tai yra Junkerio komisijos vienas iš prioritetų. E, dabar mes turime 24 pasiūlymus, 6 jau yra užbaigti. Tai dar turime 18, dėl kurių turime visi iš vien dirbti kad iki kitų metų pabaigos, o dar geriau ir anksčiau, visą tai būtų užbaigta. Be to, tai ir mūsų mm, trijų pirmininkų mm, išryškinta kaip prioritetai. Šiame kontekste norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris įvykius. Viena vertus, Tai yra vadovo sutikimas, kuris įvyko uh, prieš dešimt dienų Talinė, valstybių ir vyriausybių vadovai, kur susirinko ir man atrodo, kad tai buvo labai svarbus momentas. Tai politinė žinia, kuri buvo ten išsakyta, e, yra iški ir tvirta. Mūsų ekonomika, mūsų užimtumas, mūsų piliečiai um, reikalauja vieningos e, skaitmeninės rinkos ir, ir, ir tikrai tai turi būti gyventa netidėliotinai. Ir ta žinia buvo aiškiai išsakyta taip pat ir formaliai raštu. Europos vadovo taryboje bus, e, aišku, tai patvirtinta kitą savaitę. O po to, tai aišku, bus toliau svarstama ir telekomo neįlinėje taryboje spalio 24. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kad yra suvokta pačiu aukščiausiu lygiu, kad tai yra labai svarbu ir dabar stengsime tai paversti darbais. Ir aš norėčiau atkri... aptarti dabar tokius lasmus. Visų pirma, kibernetinis saugumas. Tai yra vienas iš e, naujausių pasiūlymų, tai yra paketas susijęs su kibernetiniu saugumu aišku, įvertinant e, kibernetinių išpolių skaičių, sudėtingumą e, ir mastą ir jų poveikį visai ekonomikai ir visai visuomeniai, aišku, kad e, tai su laiku tik auga ir, ir, ir Nuo 2013 mes jau turime tam tikrą strategiją, tačiau mums nu, reikalingos naujos priemonės, kurios leistų apsaugoti mūsų piliečius, mūsų įmonės, mūsų institucijas viešojo sektoriaus nuo kibernetinių atakų ir hybridinių išpolių. Tai ir mes ir siūlome visų pirma tokį reglamentą, kuris atnaujinti Enisos mandatą. Mintis yra sukurti tokią tikrai pajėgia agentūra įveikti iššūkius ateities, su kuriais mes susidurėme. Enisa turi būti ir stipresnė, ir efektyviau veikianti, kad būtų galima įgyvendinti direktyvą NIS 2016 metų žinote, ir 18 planus. Tai yra antras elementas, dar yra, tai yra E, informacijos ir komunikacijos technologijų e, saugumo srities sertifikavimo visa bazė. Čia tikslas yra garantuoti, kad e, tos srities produktai ir paslaugos Europoje atitiktų visas kibernetinio saugumo normas. Trečias elementas yra koordinavimas, kuomet yra kažkoks tai kibernetinis išpolis, paveikiantis kelias valstybės narės, tai yra nepaprastai svarbus e, elementas ir tame pakete yra atitinkamos rekomendacijos. Taip pat mūsų pakete yra ir. Mm, e, numatytas, numatytos komunikavimo priemonės, kaip įgyvendinti SRI direktyvą tarp valstybių narių efektyviau. Na ir galiausiai labai svarbu yra paminėti Europos kompetencijų ir tyrimų e, kibernetinio saugumo srityje tinklą e, sukurti. Tai yra labai svarbu, kad galėtumėm e, dalytis turimais technologiniais pajėgumais. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę dirbti kartu su jumis, kad šis pasiūlymas taptų teisėje, kur nerealybė, kaip galima greičiau. E, kitas rytis tai yra laisvas duomenų judėjimas, kaip jūs pirmininkė jau ir minėjote. Čia aš galvoju, kad itin svarbu yra komisijos atsakomybė užtikrinti um, prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo laisvą judėjimą ES. Valstybės narės m, mm, nebegalės įmonių ir piliečių. Uh, priversti saugoti ar um, tvarkyti duomenis savo teritorijos, nebent būtų pagristų priežasčių dėl viešosios saugumo politikos. Nes tai yra tikrai labai rimtos kliūti šioje srityje ir mūsų ekonomika negali sauliaisti, kuomet yra informatiniai ištekliai dubliuojami ar kuomet yra e, susidurima su dematerializuotos informatikos sunkumais. Šis pasiūlymas leis laikytis griežtai asmens duomenų apsaugos reikalavimų, bet lygiai taip pat numatys laisvą asmens duomenų judėjimą po ES. Mūsų pasiūlymas leis su, užtikrinti tokį patį ir um, neasmeninio uh, duomenų mm, laisvą judėjimą. Mūsų pasiūlymas yra paprastas. Um, mes e, įtvirtinsime principus dėl laisvo nesmeninių duomenų duomenų judėjimo ir nuostatas dėl e, duomenų e, pateikimo viešo sektoriaus e, institucijoms. Aišku, ta, čia jau valstybės narės turės visą kitą padaryti ir aišku, kad viskas pasirems bendarbiavimu su ir tarp valstybių narių. Tad dėl to labai svarbu, kad kiekviena valstybė narė paskirtų atitinkamą vieningą kontaktų punktą, kad būtų galima užtikrinti visų įsipareigojimų įgyvendinimą. Labai svarbu taip pat galvoti apie informacinės sistemas, kad jos užtikrintų laisvą duomenų judėjimą. Pavyzdžiui, jeigu o, įmonės nori pakeisti paslaugų teikėją, sakykime. Taigi mūsų pasiūlyme bus numatytos nuostatos ir dėl to, dėl, dėl tokio pasikeitimo uh, operatorius pakeitimo. Dabar kitas rytis tai yra mm, P2B. Čia komisijos darbas, kaip minės rinkos, mm, nesustos ties to, ką aš jau paminėjau. Aš mm, sakiau, kad tikrai mes sieksime išspręsti netinkamos komercinės praktikos atvejus, kuomet nėra nesažiningas konkuravimas, kai dirbame per internetinės platformas, e, tų pras, su tų platformų operatoriais bus dirbama, kad būtų galima užtikrinti iš tikrųjų e, teisingą konkurenciją ir ypač paremti MVI. Ypatingai, aišku, e, elektroninės priekybos sektorių, kuris sveikas, gerai veiktų Europoje. Dabar. Uh, dėl to, kas įtrė komitetui yra labai aktualu, kur įtrė komiteto vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Tai yra mm, tas rytis. Aš visų pirma noriu pasveikinti ponę Pilar dėl Kastijo, kad jos pranešimo projektas buvo patvirtintas. Mm, tai yra tikrai džiaugsmingas įvykis. Taip pat aš ją sveikinčiau ir su asmeninio gyvenimo svarbiais įvykiais. Taigi labai svarbu yra kalbėti apie. Uh, E, e, komunikacijų kodeksą ir iš tikrųjų investicijos į sparčiuosius tinklus yra labai svarbus ir reikia galvoti apie suderintą tvarkaraštį, kad būtų galima e, iš tikrųjų panaudoti tinkamai e, spektrą ir licenciją 25 metams, kas dėl tinkamo paskirstimo ir, ir, ir visą harmonizavimo. Čia sąlygos yra labai svarbios ateičiai galvojant apie judriojo ryšio junglumą ir akivaizdu, kad ir vidurio, laikotarpio vidurio peržiūra bus labai svarbi ir aš labai budriai stebėsiu šios ryties pasikeitimus, kad būtų investicijų prognozojamumas užtikrintas. Lygiai taip pat labai svarbu, galvojant apie investicijas, užtikrinti, kad investuotojai galėtų prognozuoti, planuoti, kur bus, kaip bus tinklas reguliuojamas ar ne, nes nežiūrint Mm, pajėgumų rinkoje yra dar atitinkamas poreikis užtikrinti ir simetrinius pareigojimus. Taigi reikia reguliavimo, kuris nebūtų toks mm, nelankstus, kad būtų galima iš tikrųjų labai didelio pajėgumo tinklą išplėtoti. Ir reikia užtikrinti, kad būtų padengtos ir tos geografinės zonos, kurios e, būtų šiaip galbūt pamirštos. E, čia tai yra labai svarbu, galvojant apie tai, kaip kaštus pasidalins operatoriai ir ką komisija galės pasiūlyti šioje srityje. Reikia taip pat, aišku, galvoti apie tai, kokios bus reguliavimo priemonės, kad jos būtų aiškios nuo pat pradžios, kad viskas būtų aišku į ateitį. Įtrė komitetas nepritarė tai į komisijos pasiūlymo dalį, kur kalbama apie tai, kad reglamentas turėtų apsiriboti tik tai mm, problemų sprendimu galutinio vartotojo ar mažmeninės rinkos lygmenių. Mm, Iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad galėsime sutarti dėl to pagrindinio principo, kad reguliavimas turi spręsti realaus pasaulio problemas. Ir aišku, konkurencija turi būti išsaugota, jeigu mes norime, kad būtų sąlygos rinkos adekvačios sukurtos. Bet tikrai galiu patikinti mes turime užtikrinti, suteikti tą tikrumą investuotojams, kad brangios investicijos tikrai atsipirks pirks ir nebus pernelyg smarkiai reglamentuojamos. Taip pat aš norėčiau dar dėl Beriko tarti keletą žodžių ir pasveikinti poną Tošenovskį su atliktų darbu. Aš noriu pasakyti, kad mūsų tikslas su šiuo reglamentu yra paprastas. Mes, aiškus, mes norime požiūrio, kuris būtų paremtas pagrindiniais principais, koordinavimo mechanizmu, kuris būtų efektyvus ir labai geras. Ir čia, aišku, reikalingas geras valdymas. Aš apgalėstauju. Um, kad komitetas neremia mūsų minties, kad Berekas turėtų būti transformuotas. Mes galvojame, kad iš tikrųjų Berekas turi veikti efektyviau, turėtų didesnis atsakomybės, turėtų būti netoks biurokratiškas ir netoks sudėtingas jo darbas. Aš džiaugiuosi, kad pranešime yra pripažintas Beriko vaidmuo, kad reikia jam juridinės men statuso. Manau, kad tikrai reikia stiprinti Beriko vaidmenį. Aš e, tikrai pasižymėjau išsakytą susirūpinimą komitete balsuojant dėl Berek nepriklausomumo, dėl vykdomo direktoriaus parinkimo ir reguliuotojų tarybos e, formavimo. Aš galiu Jūs patikinti, kad komisija neturi tikrai jokių ketinimų mažinti Bereko nepriklausomumą. E, priešingai. Mes tikrai esame pasirengę bendradarbiauti su teisės aktų leidėjomis ir užtikrinti, kad nebūtų tokio nerimo. Berekas turi būti tvirtas, turi išsakyti aišku bendrą reguliuotojų požiūrį, tiek didelių, tiek mažų. Ir iš tikrųjų jis turi turėti visas galimybės atlikti techninį darbą. Ir galiausiai aš noriu padėkoti įtrė komitetui ir ypač pranešėjų ponui Zorinio už jūsų atliktą darbą dėl tos iniciatyvos, kuri man labai brangi širdžiai. Tai yra Wi-Fi 4EU iniciatyva Wi-Fi Europos Sąjungai. Iš tikrai labai džiaugiuosi jūsų atliktų darbų, pateikiant ir nuomonę dėl e, geografinio blogavimo pasiūlymo, ačiū poniai Kailį e, dėl direktyvos, ačiū ponai Krasnodemskiai, dėl reglamento, ačiū poniai Mlinar, dėl autorių teisių ir taip pat dėl e-, e-privacy, e elektroninis privatumas reglamento, ačiū poniai Kalas. Labai ačiū Jums visiems, aš dabar labai atidžiai klausysiuos Jūsų komentarų ir klausimų, aš pasistengsiu atsakyti, <laughs> atsakyti Jūsų klausimus taip, kaip Jums bus tinkama. Ačiū. For your Ačiū komisariai už kalbą, už tai, kad e, padarėte praž, pažą, e, pradžią mūsų posėdžių ir diskusijoms. Dabar norėčiau kreiptis į politinių frakcijų atstovus, APP e frakcijos vardu, ponas Boniai. Ačiū komisarė už labai aiškę prezentaciją kokių tikslų jūs siekiate. Šiandieną yra 2017 metai, ruduo ir tikiuosi, kad e, iki kitų metų rudens turėsime sunkiai dirbti, kad būtų pasiekti visi e, tikslai susiję su bendra skaitmeninė rinka. Norėčiau užduoti kelis klausimus. Visų pirma, kaip jūs vertinate dabartinį darbą su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų. Tiksliau, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos. Taip pat norėčiau sužinoti, e, ar egzistuoja sustarimas tarp valstybių dėl radijos spektro, dėl kibernetinio saugumo. Ką Jūs manote? Ar reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas bei didesnis koordinavimasis tarp valstybių narių kibernetinio saugumo kontekste? Ar visa tai yra įmanoma? Ar mes neatsidursime vėl toje pačioje situacijoje, kaip ir anksčiau, kai buvo įgyvendinama internetinių tinklų saugumo direktyva įgyvendinant ją buvo daug vėluojama valstybėse narėse. Dėl kibernetinio saugumo, ką Jūs manote apie sertifikavimo sistemą? Ji yra reikalinga daiktų internetui, tačiau tuo pat metu reikia suvokti, kad spre, vieno sprendimo visiems mes nerasime. Tad reikėtų pagalvoti, kaip visą tai galėtų būti gyvendinta įvairiuose srityse, sektoriuose ir kaip nuo pat pradžių galėtumėm į visą tai įtraukti pramonę. Galiausiai norėčiau užduoti klausimą, kuris bus susijęs su naujaisiais ENISA agentūros įgaliojimais. Mes kalbame apie ENISA, jai naujus suteiktus įgaliojimus. Jie yra susiję su e, civiliniais e, kibernetiniais pavojais. Tačiau tuo pat metu reikia akcentuoti tai, kad būtina užtikrinti glaudesnį e, ES institucijų bendradarbiavimo su, pavyzdžiui, NATO. Taigi, ar jūs numatote, pavyzdžiui, e, tokią galimybę, kad e, Enise galėtų organizuoti kokius nors bendrus mokymus su tokiomis e, organizacijomis, nes kibernetinio saugumo atžvilgių tai būtų labai svarbu. Dėkoju. ECR frakcijos vardu ponas Tošenovski. Ne, ponas Nilka. Ponas Nika, esant e, socialistų frakcijos vardu, prašome. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė atvyko į Europos parlamentą ir kalba tokiamis sudėtingomis temomis ir tai yra sveikintinas dalykas. Mes esame kalbėję anksčiau, kad e, kalbant apie internetinį saugumą ir internetinių paslaugų vartotojus. Reikalinga tam tikra kokybės vertinimo sistema, galbūt e, panaši į tą, kurią mes taikome e, viešbučiams. Oettingeris sakė, kad būtent tokia sistema yra reikalinga tam, kad būtų galima daugiau investuoti į aukštos kokybės produktus. Tokiu būdu taip pat būtų pasiūstas ir signalas e, verslo įmonėms, e, vartotojams apie tinklus, kurie, sakykime, neužtikrina tam tikro saugumo lygio. Iki šiol šioje srityje e, trūksta pažangos ir egzistuoja labai didžiulis e, neiškumas dėl, pavyzdžiui, investicijų, kurios yra daromos e, siekiant užtikrinti internetinį saugumą. Tuo tarpu, kalbant apie vartotojus, e, jų atžvilgių situacija tikrai nepasikeitė. Nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena Amerikoje ar Europoje. Taigi, dar kartą kartoju, vartotojų situacija, e, kalbant apie internetinių paslaugų vystimosi, situacija nepasikeitė. Taigi, manau, kad e, žmonės teisingai baiminasi dėl to, kad e, jų asmeniai duomenys arba jų bankų sąskaitų duomenys gali būti pasisavinti. Ponas Oettingeris E, kalbėdamas minėjo būtent visus šios klausimus. Žinau, kad e, egzistuoja įvairios programos, per kurias galime gauti prieigą prie įvairių e, asmens duomenų, fotografijų ir, aišku, jeigu per tokias programas galime uh, prieiti prie jūsų elektroninio pašto, kalba eina apie asmens duomenų pažeidimus. Ir su tokiamis problemomis reikia kovoti. Taip pat kitas klausimas yra ENISA e, ir sertifikavimo sistema. Sertifikavimo sistema būtų labai naudinga Europai. Asmenys, kurie in, e, daro investicijas turės naudos ir jie išsiskirsi iš tų, kurie nedaro investicijų į kibernetinį saugumą. Taigi mes turime pagalvoti, kaip visą tai galėtų veikti, turime sukurti tokią e, greito perspėjimo sistemą kibernetinio išpolio atveju, kurių skaičius vis dažnėja. Pavyzdžiui, per šią sistemą galėtų būti E, informuojama visų pirma viena valstybė narė, po to per ją kita valstybė narė ir taip toliau. Taigi reikia sukurti būtent tokią greito perspėjimo sistemą ir atitinkamą centrą. Kai dėl kibernetinio saugumo laikausi nuomonės, kad reikia pagalvoti apie tai, kas jau buvo čia padaryta, kokia sėkmė yra pasiekta tai būtų pasiekt, pasiūstas labai teigiamas tinkamas signalas. Pavyzdžiui, egzistuoja įvairios antivirusinės sistemos, kurios, sakykime, jau dabar gali perspėti apie sukčiavimo ar piknaudžiavimo atvejus. Tokios priemonės jau egzistuoja Europos e, rinkoje, jos e, yra naudingos užtikrinant kibernetinį saugumą ir laikausi nuomonės, kad komisija šioje srityje gali taip pat e, įnešti savo indėlį. Dėkuoju. Ačiū. Dabar žodis ponui Tušilinovskijui iš ECR frakcijos. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti, aš pavėlavau posėdį e, dalyvavau labai sudėtingame posėdėje, kur vyko diskusijos su šešėlinės pranešėjais dėl energetikos ir tokios diskusijos niekada nebūna lengvos. Tačiau mane informavo apie tai, ką jūs pasakėte. Džiaugiuosi jūsų pasirinktų požiūrių e, šiuo klausimu, e, kalbant apie skaitmeninės technologijas. Ir norėčiau užduoti klausimą. Kai rengėme pranešimus dėl BEREK ir dėl Europos elektroninių ryšių kodekso, dažnai girdėjome keliant klausimus susijusius su saugumu. Aišku, turime ENISA agentūrą, BEREK instituciją Tačiau aš taip pat norėčiau paminėti GSR, GSA. Tai yra agentūra, kuriai kyla grėsmė. Laikausi nuomonės, kad ši agentūra yra labai svarbi. Tai yra Europos GNSS priežiūros institucija. Tad e, mano klausimas, gal galėtumėm e, pagalvoti apie geresnį bendradarbiavimą ar kažkokią konkrečią bendradarbiavimo sistemą tarp minėtų agentūrų. Į šią bendradarbiavimo schemą galėtumėm įtraukti ir kitas agentūras. Šiandienos pasaulį kontroliuoja informacinės sistemos. Ir informacinės sistemos e, tampa kritiškos visuose mūsų gyvenimo aspektuose. E, dažnai tokios informacinės sistemos yra strateginės e, svarbos, todėl reikia užtikrinti jų apsaugą. Be to, dažnai jos tampa patraukliu objektu programišių išpoliams. Taigi norėčiau paklausti, kaip galėtumėm užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp agentūrų. Nemanau, kad tam reikalingas kažkoks sudėtingas teisės aktas, reglamentas, tačiau pagalvokime apie tai, kuo stipri yra kiekviena agentūra. Tam, kad pavyzdžiui žmonės nebijotų, jeigu įvyktų kažkoks incidentas, jeigu būtų įvykdytas išpolis prieš bankų ar Europos navigacijos sistemas. Taigi toks būtų mano klausimas. Linkiu Jums visokiojo posėkmės. Laikausi nuomonės, kad Jūsų kadencija nėra lengva, kadangi dabar Jums reikia rasti, ieškoti inovatyvių sprendimų. Labai ačiū kolega už pastabas. Uh, well, they were representatives of political groups, so maybe yeah. Madam Commissioner will answer political groups. Mr. Kool. A Kolicek, yeah, well, sorry, was not on my list. Hmm. Another representative. Atsiprašau, dar vienas mūsų frakcijos atstovas, nepamačiau jūsų sąrašę, jūsų nebuvo. Pone Kolicek. Gerbiama komisarė, jūsų pristatymas buvo aiškus ir tikslus. Aš norėčiau tik užduoti vieną klausimą dėl uh, nesmeninių duomenų laisvo judėjimo, kad tai būtina užtikrinti, tačiau kaip tai derinti su kibernetiniu saugumu? Ačiū. Thank you. Kolik, vaiščia. Labai ačiū. Gal uh, galėtumėte atsakyti? Ačiū visų pirma, noriu padėkoti už visus jūsų klausimus, ačiū už padrasinimą, kurį aš pajaučiau iš jūsų pusės. Man atrodo, kad tikrai um, pirmoji jūsų klausimo dalis buvo sutelkta į mūsų paketą dėl kibernetinio saugumo, tai tikrai labai intensyviai dirbant, e, veik, e, dabar dirbamas darbas ir noriu labai padėkoti jums visiems. Iš tikrųjų, labai dirbome per vasarą. Uh, Ir dabar tris tokius momentus gal uh, išsakyčiau, bet visų pirma sureaguosiu tai, ką ponas Boni pasakė dėl tvarkaraščio kokiu greičiu judės trilogas dėl kodekso. Čia turiu gerą žinę, šį, šį rytą Koreperas davė pritarimą, kad pirmasis trilogas įvyktų e, spalio 25. Būtent matant, kaip įtrė komitetas vykdo savo įsipareigojimus, tai iš tikrųjų padrasina ir manau tikrai galime tik pasidžiaugti, kad įtrė komitetas yra tas komitetas, kuris palaiko mūsų spartą e, darbo ir aš nuo pat e, savo darbo komisijoje pradžios tą ir kartoju. Jeigu mes norime bendros skaitminės rinkos iki 2018 pabaigos, mes negalime gaišti. Dabar labai svarbu yra paspartinti tą tempą šių darbų. Dabar dėl spektro dar noriu pasakyti, tai yra lemiamas klausimas ir, ypa, ir e, aš netgi esu linkusi sakyti, kad spektras tai yra skaitmeninės rinkos, skaitmeninės ekonomikos ir 5G ekonomikos um, anglis ir plienas. Tai yra ta, ta, ta, tas tie kertiniai akmenys, be kurių mes negalime dirbti. Ir m, tikrai matome labai daug padrasinančių ženklų, tačiau. Uh,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 Talinė išsakė savo įsipareigojimą, Junkeris aiškiai pasakė, turi dabar laikytis to įsipareigojimo. Ir todėl aš norėčiau, kad būtų tokios dvi sekos, tai yra 19 vadovų susitikimas, e, kad iš tikrųjų tai, kas Talinė buvo įsipareigota, kad persikeltų į konkrečius įsipareigojimus, tai buvo politiniai, dabar reikia konkrečių įsipareigojimų. Ir paskui dar e, spalio 24 dieną telekomo vadovų susitikimas. Labai svarbu, kad tie raktiniai klausimai būtų išspręsti ten. Aišku, aš nuolat dėsiu visas pastangas, kad valstybės narės suvoktų, uh, jog turime žengti tą žingsnį, nes jeigu dabar to nepadarysime, po 50 metų bus per vėlų. Net kartokime tų klaidų, kaip mes padarėme su 4G. Mes žinome, koks dabar yra rezultatas. Valstybės, kurios to negyvenino sukoordinuotai, su, su dabar ką matome, kokia yra situacija. Jeigu mes norime, kad Europa būtų naujųjų technologijų 5G te lyderė, mes turime dirbti dabar. Ir mano žinia yra labai aiški. Kiekviena valstybė narė, kur aš lankausi, aš keliu kelių. Visų pirma, šį klausimą. Toliau, dėl um, kibernetinio paketo. Aš visų pirma pradėsiu dėl Enisos įgaliojimų. Ką mes siūlome? Man atrodo, čia yra keturi e, esminiai elementai. Visų pirma, savo pasiūlyme mes kalbame apie Enisos įgaliojimus, kad tai būtų nebe laikini, o nuolatinis, kad tai būtų mandatas. Ir čia mūsų žinia visiškai aiški, mums reikia stabilumo e, agentūrai, žmonėms, kur ten dirba, ir tai turi būti žinia, kad tai yra ilgalaikis prioritetas Europos Sąjungai. Antras dalykas, tam, kad, būt, kad, kad, kad galėtų naujus operatyvinius uždavinius vykdyti, Enisa turi turėti ir žmogiškus, ir finansinius išteklius reikalingus. Todėl mes galvojame, kad reikia darbuotojų skaičių Enisoje padidinti ir biudžetas nuo 11 iki 23 milijonų turi išaukti ir 5 milijonai būtų pirmiems metams numatyti. Trečias elementas, ką mes siūlome, tai kad Enisos agentūra turėtų daugiau operatyvinių užduočių. Mm, kadangi į šių metų pradžioje surengėme viešas konsultacijas, mes puikiai žinome, kad Enisa yra tokia agentūra, kuri turi ekspertinės žinias, kuri sugeba dirbti, išmanimą tos ir tie turi ir ji tikrai gali suvaidinti koordinatoriaus ar valstybių narių vaidmenį, kadangi ji žino, kas vyksta valstybėse narėse, turi tas žinias ir taip pat, aišku, žino ir kas vyksta europinių lygmenių. Toliau dar ką reikia galvoti, tai yra NIS direktyva NIS direktyvoje yra pasakyta, NISA ir sekretoriatas, viskas aišku, vykdo koordinavimą ir labai svarbu, kad NISA pakiltų aukštesnį lygmenį. Ir todėl mes pagrindinį vaidmenį enisai suteikėme sertifikavimo srityje. Taip jūs teisingai sakote, sertifikavimo sistema, kurią mes siūlome, yra paremta savanoriškumo principu. Mes taip paskaičiavome, kad kol kas, turint omenyje situacijų ES skirtingumą, įvairovę, mes vadovavomis dviem tikslais. Visų pirma, kad būtų pasiūstas labai aiškus signalas vartotojams, naudotojams, kas tai yra produktas produktų saugumas. Ir antras dalykas, mm, toms įmonėms, kurios turi sertifikatą vienoje valstybėje narėje, kad jos turėtų galimybę būti pripažintomis visose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad bus mažiau kainos mažiau kaštų ir tai tuomet, nes e, gali būti kaina nuo 250 iki 300 tūkstančių eurų sviruoti, jeigu kiekviena valstybė narėje reikėtų gauti atskirą sertifikatą. Taigi mes galvojame, kad čia mums labai svarbu užsitikrinti kritinę infrastruktūrą tam tikriams sektoriams visų pirma. Mes netminame galimybės, kad tas sertifikavimas taps privalomu kai kuriems sektoriams, bet šis sektorius puikiai žino, ką reikia daryti toje srityje, taigi leiskime jiems patiems kartu su Enisa žengti tuo keliu. Dabar dėl perspimo. Sistemos, man atrodo, čia yra du elementai apjungti. Visų pirma, kas mūsų pasiūlyme yra, tai yra mes pateikėme tai, ką mes vadiname blueprint, Taip, man atrodo, kad piliečiam viskas aišku, ar ne, kas yra tie metmenys. Būtent tai yra Europos koordinavimo mechanizmas, jeigu yra stambaus masto išpolis. Šiandien, jeigu užduodame klausimą, kas ką daro, jeigu yra išpolis, niekas nieko nežino. Mūsų pasiūlyme būtent būtų išspręstas tas klausimas kartu su valstybėmis narėmis, su, su atitinkamais sektoriais, su institucijomis kartu mes sukurtume būtent tą koordinavimo e, rėmą tokį. Ir Enisa, kuri iki šiol m, tik tai. Uh, kas dviejus metus įvertindavo situaciją dėl išpolių, žiūrėdama, kokios yra silpnusios pusės valstybės narėse, dabar kartą per metus atliktų tą įvertinimą ir jau uh, Mm, kitai, kitam kartu jau būtų būtent tie metmenys išbandyti, tas blueprint. Ir taip, dėl perspėjimo sistemos, jūs teisingai sakote, labai svarbu būtent CERT pasinaudoti sistemą, tai yra centrinė struktūra, kuri turi atitinkamai irgi savo pašnekovus valstybės narėse, savo mm, atitikmenis valstybės narėse. Mums reikia, kad tas centras veiktų keurą parą, e, ištisus metus, kol kas dar taip nėra. Uh, ir būtent todėl labai svarbu susesir su NIS direktyva mm, būtent užtikrinti, kad būtų tie operatyviniai pajėgumai sukurti, kad būtų daug aukštesnis e, lygis kibernetinio saugumo, nes mes visi to norime. CERT ir NISOS reglamente, ir dėl ko jūs, aišku, dar diskutuosite, mes irgi siūlome, kad būtų tam tikras junginys, padalinys, kuris atstovautų NISai čia Briuselėje, būtent dėl to, kaip galima didesnio e, operatyvinio efektyvumo užtikrinimo. Tai būtų tokie mūsų labai konkretus pasiūlymai, ką mes pateikėme, ir mūsų žinia yra visiškai aiški. Koordinavimas, sertifikavimo sistema tuo pat metu, nes tai yra labai stipri žinia ir pačiam sektoriui, ir vartotojams, ir visiems mums, visam pasaulio aplink mus. Na ir trečias dalykas, reikia pasakyti, kad kibersaugus, kibernetinis saugumas e, nėra tokia užduotis, kur šiandien viena valstybė veikdama atskirai galėtų kažką padaryti, mes turime visi dirbti kartu iš vien koordinuotai kovodami su kibernetiniais išpoliais. Toliau ponas Tošinovskis, ką sakė, dėl geresnio e, koordinavimo tarp trijų agentūrų, jūs keliate labai jautrų klausimą. Aš buvau nuvykusi į Nisą, Graikijoje prieš tris savaitės ir kalbėjausi su darbuotojais. Vienas iš mano klausimų buvo taip kiek kartų jie mm, kalbėjosi, kiek keitėsi informacija su kitomis agentūromis. Nį kartą. Tai, man atrodo, šiandien tikrai labai svarbu padirbėti šiuo klausimu, kad būtų pajudėta į priekį. Reikia pažiūrėti, kokius mechanizmus galėtumėm čia panaudoti. Jolab, kad mes turime kibernetinio saugumo agentūrą, kuri turi visas techninės priemonės, kad galėtų užtikrinti tą koordinavimą. Nebūtinai, kad privalo ten fizinis būti tuos darbuotojų buvimas ten. Tai iš tikrųjų, aš dar sugrįšiu pas jūs su, su, su platesnė informacija, mes žiūrėsime, ką būtų galima dar padaryti nes kibernetiniai išpoliai paliečia ne vien tik tai mūsų individualiai ar institucijas, tai gali turėti nepaprastai neigiamų padarinių, jeigu eina kalba, pavyzdžiui, apie sveikatos sistemą, e, transportą, energetiką ir panašiai, tai yra milžiniškas iššūkis. Aš dar sugrįžčiau prie pananik e, klausimo dėl Kasperski. E, tai, na, dėl šio klausimo ne aš viena dirbu, ne aš vienintelės atsakinga dėl šio klausimo, bet aš grįšiu su papildoma informacija. Aš dar atkreipsiu ponios Vestager dėmesį tai, nes iš tikrųjų eina kalba ir apie konkurencijos aspektus. Me, mūsų komanda dirba puikiai iš tikrųjų, mes reguliariai palaikome e, ryšius, derinam savo darbą, tai aš tikrai pateiksiu jums konkrečiai konkretesnių atsakymų. To... Labai ačiū, ponė. Pone Werner dabar. Dank, Dėkoju, pirmininkė. Ir e, Labai sveikiname atvykusią komisarę. Porą klausimų dėl e, kibernetinio saugumo paketo. E, yra labai daug smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, kurios bijo tolesnio skaitmenizavimo dėl to, kad jos uh, E, bijo, kad joms tekės, e, teiks, reiks, reiks mokėti už tą saugumą. Ir be abejo, kad internet, kibernetinis e, nusikalstamumas tikrai sukelia nemažą žalą. Ir sunku yra. Interpretation. Oh, okay. We should wait. Maybe here. Maybe I will. Well. Prašome techniniai nesklandumai. Yeah, yeah. Some of us will yeah, yeah. listen okay. carefully okay. as well even. Mm. Yeah, you have, you have, right? It's working. Try, try once, okay. once again. Geht's? Yeah. What, yeah. yeah? Okay. Ja, dann fange ich nochmal von vorne. Taigi nuo pat pradžių pradėsiu. porą klausimų norėčiau Jums užduoti dėl kibernetinio saugumo. Visų pirma, aš e, sveikinu e, komisijos paketą dėl to, kad labai daug smulkaus ir verslo e, nenori tolesnio skaitmenizavimo, dėl to, kad e, jie baiminasi dėl, dėl savo duomenų saugumo, tačiau taip e, visai pagrista dėl to, kad internetinis nusikaltumas tikrai smarkiai supaprastina, smarkiai, smarkiai apsunkina įmonės, nes sukelia labai didelę žalą. Ir mes e, atsirandame tokioje situacijoje, kad e, labiausiai e, įtoką pajaučia nuo tokių internetinių išpolių smulkus ir vidinis verslas. ir labai dažnai jos net nesuvokia, kad joms kyla pavojus ir jos tada įmonėse E, jų, jų darbuotojams ir jų e, komerciniams paslaptims kyla e, saugumas. Mano klausimas yra, ką ES gali padaryti, kad pagerintų informacijos pasikeitimą tarp didelių įmonių ir smulkaus verslo. Ir taip pat žinome, kad yra spragos saugume, ką jūs jau minėjote, taip yra dėl prastai sukurtos programinės įrangos ir taip pat dizaino saugumas kaip principas kol kas nėra išplėstas. Ką jūs Jūs manote apie tai, e, kaip reiktų pakeisti e, gaminių direktyvą. Ir e, kitas klausimas dėl 2017 metų gegužės mėnesio e, išpolių. Tai turbūt vienas iš didžiausių sukčiavimo a, atvejų, e, kai buvo suklastota. E, E, e, tapatybė, e, vadovo tapatybė. Aš manau, kad tokie sukčiavimo atvejai, kurie išnaudoja žmogaus silpnasias pusės, tai yra spragas programinėje įrangoje, yra daugiausiai augantis nu, kibernetinių nusikaltimų greičiausiai auganti kategorija. Ir kaip galima būtų pritaikyti ir sustiprinti apsaugos priemonės e, tam, siekiant tam užkirsti kelią. Labai ačiū. Pone Angelika Niblė. E, dėkoju pirmininkė ir aš e, norėčiau labai pasveikinti mūsų komisarę ir padėkoti už tą dinamiką ir uh, E, jūsų naujas, e, prisėmus naujas e, pareigas. Jūsų programa yra labai ambicinga ir tema kibernetinis saugumas yra labai rimta. Aš labai džiaugiuosi jūsų pasiūlymu ir labai gerai, kad jūs plečiate Enisos kompetenciją, nes E, ji tada turės geresnius finansinius išteklius. Kalbant apie e, už, užduotis ir e, kompetenciją, manau, kad reiktų tai dar labiau aptarti. Mes turime į tai pritaikyti tinkamą požiūrį. Mano pirmas klausimas susijęs su tuo, ką jūs jau minėjote. Jūs kalbėjote apie tai, kad dėl kalbėti apie internetinių platformų uh, P2, P2B operatorius. Ir e, aš manau, kad mes turėtume diferencijuoti šitas platformas ir e, e, taip pat reikia, kad tos platformos turėtų gatekeep funkcijas, kad apsauginės funkcijas ir klientai turėtų, klientai turėtų turėti prieigą prie jų, kaip ta infrastruktūra galėtų atrodyti. Kitas klausimas, kurį aš norėčiau Jums iškelti. Komisija numatė E, naujus, naujus e, apmokestinimo nuostatus e, didelėms įmonėms, ką jūs galėtumėte pasiūlyti šiuo atveju? Kolega Sorinjo. Ačiū. Norėčiau pasveikinti komisarę džiaugiuosi tuo entuzijazmu, su kuriuo ji ėmėsi savo pareigų. Wi-Fi 4 um, e, e, e, Europos EU iniciatyva yra labai sveikintina, tačiau, kaip ir minėjate, centrinis klausimas yra duomenų kokybė, saugumas ir gebėjimas juos perduoti saugiai ES e, piliečiams. Ir tyrimai parodė, kad ES pagrindiniai klausimai piliečiams yra saugumas. Ir e, saugumas ir nuo terorizmo, ir nuo nusikalstamumo, lygiai taip pat ir nuo E, klimato, e, stichinių nelaimių, taip pat e, jų privataus gyvenimo saugumas, jų teisių užtikrinimas, visa tai priklauso nuo gero duomenų pasikeitimo ir to, kaip saugiai ir pažangiai šis puikus šaltinis bus valdomas. Tai spręsti galima įvairiais būdais, tačiau saugumą E, yra užtikrinti svarbiausia. Ir mes turime gebėti e, perduoti e, žmonėms, kaip mes ketiname žmonė, užtikrinti saugumą. Kitaip mes paskleipsime baimę ir sukursime daugiau įpareigojimų. Mes turime mobilizuoti žmonės per teigiamus dalykus, keistis E, duomenimis, kad užkirstume e, kelią nusikalstamumui, leisti saugiai užsiimti verslu. E, reikalingi mokslinių tyrimų ir inovacijų duomenys, kurie padeda verslams, verslui pasiekti pasaulinį konkurencingumą. Turime sukurti šiuos sukurti šį saugumą tam, kad e, verslas jaustusi saugiai ir pradėdami praktinį darbą turime e, vykdyti informatumo kampaniją, kad e, ši informacija pasiektų gyventojus ir vartotoją. Ponas Krasnodirski. Labai ačiū. Dabar dėl laisvo duomenų judėjimo laisvo, ne asmens duomenų judėjimo. Aš ypatingai norėčiau paminėti savo šalį, nes mes turime pašalinti tuos nieko, nepagrist, tas nieko, nieko nepagristas kliūtis laisvai judėti ne asmens duomenims. Ir atrodo, kad atsiranda protekcionizmo tendencija ir tai yra susiję su e, darb, laisva, laisvo darbo jėgos judėjimu. Tada kyla klausimas, jeigu mes norime sukurti skaitmeninę vidaus e, rinką, tai mes turime tas nepagristas kliūtis pašalinti. Klausimas, kurį aš norėjau iškelti ir dėl saugumo, yra toks. Kokių yra e, reglamentų iš išorės pusės užtikrinančių, pavyzdžiui, nacionalinį saugumą? Kokius kriterijus komisija galėtų pritaikyti? E, ka, komisija taiko tam, kad apribotų duomenų judėjimą. Ir taip pat turime klausimą dėl bendradarbiavimo tarp kontaktinių e, centrų, kurie yra įsteigiami. E, kurie turi kaip tada turėsime gyvendinti šitas e, nuostatas. Labai svarbu, kad šitie kontaktiniai centrai e, bendrautų, tarp, komunikuotų ir tarpusavyje, ir su komisija. E, kaip tai komisija reglamentuos, ar per įgyvendinamosius teisės aktus? Ir dar vienas klausimas dėl įmonių. Čia kalbame apie Na, aš norėčiau žinoti, e, kiek e, e, komisija pati remia įmonių reglamentavimą. Ačiū. Matau, kad daugiau klausimų nėra. Tad dabar dar vienas atsakymų raundas. norėtume išgirsti jūsų apibendrinamasias e, pastabas. Merci beaucoup euh, pour toutes ces... Ačiū už visus klausimus. Visų pirma, dėl MVI. Tikrai aš kaip komisijos narė visuomet turiu omenyje MVI Ir šiandien kaip niekant svarbu dėl jų stengtis, būtent, kad jos turėtų galimybę prieiti prie informacijos, kad būtų galimybė naudotis gerąją praktiką, keistis informaciją, nes 80 procentų ES įmonių teigia, kad per praeitus metus patyrė a, kibernetinių išpolių. Ir iš tikrųjų, kai kalbame apie kibernetinius išpolius, yra dvi grupės žmonių, kurie žino, kad jie patyrė tokį išpolį ir tų, kurie nežino, Tai tikrai dėkoju Jums už tai, kad iškėlėte šį klausimą. Šiandien yra nepaprastai svarbu kalbėti apie kibernetinę kultūrą, nes iš tikrųjų 80 procentų kibernetinių išpolių yra dėl, e, kyla dėl blogo inf, e, informacijos mm, tvarkymo žmonių rankose. Tai iš tikrųjų spalio mėnesį mes akcentuojame ypač kibernetinio saugumo klausimą ir yra visa eilė iniciatyvų ir MVI yra labai kviečiamos dalyvauti ir tikrai kai kurios yra nepaprastai aktyvios. Mes tengiamės užtikrinti, kad MVI turėtų galimybę prieigą. Dar du tokius elementus paminėčiau, nors tai nebuvo kelta įsoklausimuose, e, bet mes stengiamės kurti Um, mokslo tyrimų ir kompetencijų centrus valstybėse narėse, nes labai svarbu, kad tie ekspertai, kurie dirba šioje srityje, po to galėtų savo žinias perduoti um, daug plačiau. Ir mes būtent turime kalbėti apie tai, kaip uh, apmokyti visus, kaip suteikti galimybę prieiti prie tokios informacijos visiems tokiuose centruose. Kitas dar yra, um, dar elementas mūsų strategijoje, tai yra pramonės sektoriaus uh, skaitmenimas. Reikia nepamiršti tų, taip vadinamų, hubs, tų centrų. Ir čia biudžetas yra 300 milijonų eurų trejams metams numatytas artimiausiams, kad būtent galvojama ir ta, tuos skaitmeninių inovacijų centrus, hubs įtraukti irgi kaip vieną iš elementų. Penkerius metus tikrai reikia žiūrėti tą situaciją, kad MVI galėtų arti artimoje aplinkoje prieiti prie tokių mokymų, prie tokios informacijos. Pane Nibler, dabar taip, mm, komisija visiškai aiškiai pasakė, mes parinkėme ir komunikatą kartu su komisaru Moskovičiai ir su komisarė Vestager, mes dirbame kasdien praktiškai. Ir mes pasakėme, kad iki gruodžio mes pateiksime pasiūlymą visi kartu su partneriais EBPO e rėmose. Uh, Bet jei tas požiūris neduos rezultatų, tai ES teigia, kad yra pasirengusi žengti žingsnį prieki pati. Tai mes bandysime iš tikrųjų išlaikyti tą pagreitį. Taip pat jūs keliate klausimą dėl to, kaip stengtis įveikti netinkamą praktiką, nesažiningą praktiką. Aš jau minėjau savo ketinimus kitų metų pradžioje pateikti teisėkurinių pasiūlymų būtent dėl nesažiningos konkurencijos, nesažiningos praktikos. Mums kas yra svarbu, tai yra, kad mes savo požiūrę visuomet laikytumėmės. Mes e, teigia, teikiame pasiūlymų, kišamės ten, kur galime duoti pridėtinės vertės, kur mm, pagal taisyklės mes galime parengti tokią žinią, kuri ir apgirt, apgintų ir stiprintų vartotojų teises, ir apgintų ir stiprintų platformų vaidmenį kaip augimo variklių vaidmenį, mm, bet lygiai taip pat, kur mm, būtų galima užtikrinti vertybių teisingumo ir inovacijų pusiausvyrą, nes man atrodo, kad tai yra ES stiprioji pusė. Jeigu yra tame trikampyje tas balansas, yra teikomos vienodos taisyklės visiems, mes galime tikrai tvirtai žengti į priekį. Pane Zarinijo, dar kartą noriu pasveikinti jūsų iniciatyvą Wi-Fi for EU, Wi-Fi ES. Iš tikrųjų, tai man labai širdžiai artimas klausimas, kaip aš jau sakiau, mes stengiamės portalą iki šių metų pabaigos užbaigti ir jau um, iki kitų metų pabaigos tūkstantis pirmųjų voucherių turėtų būti išdalinta. Tai tikrai džiugu, kad jau galvojama ir plenarnėje sesijoje taip pat galvojama apie kitus žingsnius ir aš stengsiuosi irgi pateikti pasiūlymų. Dėl keitimosi duomenimis čia aišku kyla pasitikėjimo klausimas, tai yra piliečių pasitikėjimas yra esminis dalykas ir todėl mes rengėme informacijos kampaniją, kad būtų galima populiarinti įvairias priemonės, kurias mes. Mm, e, tvirtiname. Dabar dėl laisvo nesmeninių duomenų judėjimo, ponė Kresnodemski, taip, iš tikrųjų Lenkija buvo viena iš tų, kurios prašė darbų šią srityje ir vakar dalyvavau um, renginėje su Kristof Šuber, valstybės sekretoriumi iš tikrųjų galvojame tai, kas yra labai svarbu Europos Sąjungoje, nes kai šiandien pagalvoju, kokia yra situacija duomenų ekonomika, kokie 275 e, milijardai eurų, 2 procentai BVP ir koks potencialas yra pakelti iki 4 procentų tą skaičių. Tai būtent todėl mes ir teigiame šį pasiūlymą dėl nesmeninio pobūdžio duomenų laisvo judėjimo. Bet, aišku, kiekvieno atveju reikia tai tobulai derinti su tuo, ką mes turime GDPR nacionalinio saugumo aspektais, viešojo e, saugumo aspektais, ką reikia derinti, būtent mes savo pasiūlyme irgi žiūrėsime, kad ta pusiausvėra būtų išsaugota. Dabar dėl kontaktinių punktų. Mm, kol kas mes negalvojame apie vykdomosius aktus, kai teisė, kur nes kitas priemonės. Mes kol kas galvojame kaip apie, dėl, dėl sertifikavimo, pažiūrėti, kaip viskas veiks. Visų pirma, NIS direktyva dar nėra įgyveninta valstybių narių. Toliau aš labai tikiuosi Europos parlamento palaikymo, kad galėtumėm kaip galima greičiau judėti dėl kibernetinio saugumo ir nesmeninių duomenų laisvo judėjimo. Kuo greičiau tai padarysime, tuo greičiau mes turėsime aiškesnį ir gilesnį geresnį vaizdą, kaip tie kontaktiniai punktai galės dirbti tarpusavėje. Na ir toliau, aišku, pasiliksime savo teisę išanalizuoti viską detaliau ir pažiūrėti, ką dar reikėtų gyvendinti, sugrįžti vėl galėsime prie tų klausimų ir imtis kažkokiu tai papildomų priemonių. Tai tiek, labai tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Norėčiau dar kartą pasinaudoti šią progą ir padėkoti jums už pirmą struktūrinį dialogą. Mm, na, aš toliau išlaikau visą motivaciją Ir aš visuomet džiaugiuosi tuo šiltų prieimimu, tuo noru dirbti iš vien ir aš norėčiau dar kartą patvirtinti, kad aš dėsiu visas pastangas asmeniškai, nes skaitmeninės rinkos rytėje mes turime spartinti darbus. Ačiū Europos parlamentui, kad jūs rūpinatės Europos piliečių interesų apsauga. Dėkoju už tai, kaip jūs dirbate su mūsų pasiūlymais ir iš tikrųjų galutinės versijos atspindės mūsų institucijų bendarbiavimo visą grožį. E, būtent tai yra mūsų visos politikos širdis, tai yra skaitmeninė sritis, tai yra mūsų pajėgumai ir aš manau, kad tikrai galėsime tą potencialą panaudoti. Ačiū. Sentences. Uh, for, for finishing our discussion, but Cheval. Uh, Vienas iš kolegų norėjo uh, porą žodžių tarti laiko dar yra, taigi jeigu galima, dar palaukite. Taigi, Žon Kelly. E, dėkoju. Aš labai atsiprašau, kad e, vėlavau, aš buvau Europos piliečių. Apdovanojame. Aš e, noriu prisiminti šių metų gegužės išpolius ir norime priminti, kad piliečiai susiduria su didžiuliais pavojais skaitmenė pasaulyje. Todėl mes sveikiname jūsų pasiūlymą reformuoti Enisa ir manau, kad koordinuotas požiū, atsakas į internetinį saugumą yra būtinas ir jūs, tai, jūs turite tam pajėgimus. Atkreipsiu dėmesį iš tai, ką, kad Microsoftas ir kiti skaitmenio pasaulio dalyviai kviečia į tartutinę Ženevos konferenciją. Tai bus metinė konferencija, kurioje globalių mastų bus sprendžiamas E, šis klausimas, tad galbūt galėčiau jūsų paprašyti pakomentuoti. Ir ar jūs manote, kad tai yra jums galimybė? Dar kartą ačiū Jums už Jūsų darbą ir Jūsų kantrybę. Tai labai geras klausimas. Mes dabar sprendžiame globalius klausimus. Labai trumpai ir konkrečiai. Taip. Ir kitas susitikimas Ženevoje E, gruodžio 18-22. Žinau, kad visuomet Europos parlamentui puikiai yra atstovaujama. Bus taip pat ir e, taip pat susitikimas grupė dėl kibernetinio saugumo. Tai aš tikrai mm, kviečiu ir dėkuoju Jums už dalyvavimą. Dėkuoju komisarai. Ačiū, kad atvykote į įtrę komitetą. Kaip matote, mus labai e, domina klausimai susiję su. Uh, skaitmeninę rinką, sąjungą. Daug e, laiko aptar, e, skiriame aptarti skaitmeniniai sąjungai. Ir galbūt diskusijų šios kadencijos metu nesugebėsime baigti, bet ši tema bus aktuali dar artimiausiais penkiais šešiais metais. Taigi ateityje dar ne vieną kartą pasimatysime. Ačiū dar kartą because you are not coming to Katowice. Uh, dear ladies and gentlemen, we will go. Pone ir ponios, mes dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tačiau šią popietę norėčiau jūs informuoti, apie tai, kad šiandien po pietų atvyks dvi e, svečių grupės. E, viena grupė bus 15 e, žurnalistų iš Danijos, kurie rašo apie energetiką. Kita svečių grupė buvo pakviesta ponas Werner ir ši svečių grupė prisijungs prie mūsų šiek tiek vėliau. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. E, noriu pasveikinti pirmą svečių grupę iš Danijos, e, kurią pakvietė ponas Peterson. Sveiki atvykę, o dabar mes galime pereiti prie kito, kito darbo tvarkės punkto. Dėrybos dėl dujotiekio Nord Stream 2. Dabartinė padėtis. Informaciją pateiks e, Klausas Dieter Borchardt iš Europos komisijos e, energetikos generalinio direktorato. Jūs greičiausiai e, žinote, 12 birželio komisija pristatė rekomendaciją tarybos sprendimui dėl dėrybų pradžios, kad būtų sudarytas susitarimas tarp ES ir Rusijos federa federacijos dėl Nord Stream 2 dujotiekio naudojimo. Europos parlamento nariai turėjo galimybę susipažinti su e, dėrybiniais įgaliojimais. Ir šiandieną bus labai svarbus susitikimas su Klausu Dieteriu Borchartu, kuris yra komisijos energijos generalinio direktorato direktorius. Jis pateiks mums naujausią informaciją apie šį labai svarbų dosiją ir apie diskusijos, kurios vyksta taryboje. Dar pasakysiu, kad kitas tarybos darbo grupės dėl Nord Stream 2 posėdis yra numatytas rytoj, tai yra 12 spalio. Taigi, kalbant apie darbų organizavimą, mūsų diskusijos organizuojamos pačiu laiku. Dabar žodis direktoriui. Ačiū pirmininkė Buzekai, gerbiami įtre komiteto nariai. Malonu šiandien pateikti Jums informaciją apie tai, kokia yra situacija su e, Nord Stream 2 ir suteiktais e, įgaliojimais e, dėrėtas. Prieš pristatant esamą situaciją, norėčiau tiesiog priminti, kad komisija yra įsipareigojusi siekti energetinės sąjungos tikslų, konkrečiai užtikrinti energetinį saugumą ir užbaigti formuoti vidinę energijos rinką. Mūsų tikslas yra sukurti konkurencingą ir diversifikuotą dujų rinką. Komisija taip pat laikosi nuomonės, kad Nord Stream 2 projektas e, yra žalingas e, mūsų tikslams. Trumpai pristatysiu Jums e, priežastis, kodėl mūsų pozicija yra tokia. Šis projektas yra didelis. Nord Stream 2 E, apima du dujo, tiksliau dujotokį, kuris gali ženkliai paveikti ES e, dujų rinką. Ir tai e, taip pat kenktų diversifikavimo pastangoms įvairiose rytų ir pietryčių Europos šalyse. Be kita ko, E, šis dujotikis eina aplenkiant Ukrainą. Kodėl mes prieėmė prie šios išvados? Įsivaizduokite. Viena šalis, Gazprom, turi neribotą prieigą prie vienos didžiausių e, gamtinių dujų rinkoje Europoje, turiuomenį Vokietiją. Ir tai turės poveikį konkurencingumui kalbant ir apie rinką, ir apie konkurenc... prekybą e, su kitomis šalimis. Kalbant apie Nord Stream 2 projektą, jis e, sutelks savo e, dujų tiekimo gebėjimus, kurie bus kurie sudarys 55 milijardus kubinių metrų. Be to reikia priskaičiuoti ir kitus papildomus 110 milijardų kubinių, kub, kubinių dujų, kurios bus tiekiamos per Nord Stream 1 e, dujotikį. Ir visa tai rodo, kad e, šis dujotekis gali ženkliai paveikti e, tiekimo saugumą. 80 procentų importuojamų dujų iš Rusijos bus transportuojamos e, būtent per šį e, dujotekį. Kadangi e, toks didelis dujų kiekis bus nukreiptas per Nord Stream, tai turės poveikį taip pat ir Ukrainai. Mes laikomės nuomenės, kad Nors Gazprom ir kai kurios valstybės narės sako, kad šie 55 milijardai kubinių metrų dujų bus papildomos, e, papildomi kiekiai, bet mes taip nemanome. Tiesiog šis dujų kiekis bus nukreiptas iš dabartinių tiekimų, kurie yra vykdomi per Ukrainą. Visą tai reiškia, kad pietryčių e, ša, ša, e, pietryčių ir rytų šalis Europoje taip pat bus e, paveiktos šio projekto. Nes, e, sakykime, šalis, kurios dabar jau susiduria su problemomis, apsirūpinant dujomis, turės problemų jų problemos bus dar didesnės. Pastarosios e, patirs didesnių e, transportavimo išlaidų, dėl ko dujų kaina padidės. Atsižvelgiant į tai, komisija laikosi nuomonės, kad šis dujotikis e, būt, kad jis veiktų pagal aiškės teisinės aiškius teisės aktus. Kokie galėtų būti ties, tie teisės aktai? Komisija laikosi nuomonės, kad dujų direktyva negalėtų būti taikoma, pavyzdžiui, Nord Stream 2 projektui. Teisingai. Tačiau ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad šis dujotekis atsiduria teisinėme vakume? Ar iš kitos pusės mes pripažįstame, kad nepaisant to, kad šis dujotiekis eina per ES teritoriją, jam yra taikomi Rusijos teisės aktai. Pasikonsultavę su komisijos teisės skyriumi, gavome štai kokį e, atsakymą. Dujų direktyva negali būti taikoma, tačiau yra kitų e, energetinių e, teisinių principų energetikos rytyje, kurių reikia paisyti e, įgyvendinant tokius projektus kaip Nord Stream 2. Vienas iš šių principų yra tai, kad e, reikia užtikrinti trečios šalies prieigą e, kad tarifai turėtų būti nustatomi paisant nediskriminacijos principų ir kad turi būti ištikrintas aiškumas. Kitaip tariant, turi būti nustatytas atskiras teisinis reglamentavimo režimas NORT 2 e, projektui, atsižvelgiant būtent minėtus e, principus. Ir tai turėtų būti daroma derantys su Rusijos federacija. Ir kaip pasakė pirmininkas, komisija atsižvelgiant į tai pateikė rekomendaciją tarybai, kad pastaroji suteiktų komisijai įgaliojimus dėryboms. Kalbant apie e, rugsėjo 28 dieną, energetikos darbo grupę, joje e, teisės skyrius pristatė savo nuomonę pasak pastarosios dujų direktyva negali būti taikoma ir e, tarybos teisininkų nuomonė šiuo atžvilgiu sutinka su komisijos teisininkų nuomonė. Tačiau pastarojoje nuomonėje yra sakoma, kad negalima taikyti ir mano anksčiau minėtų principų. Tarybos teisės skyrius laikosi nuomonės, kad e, taryba pati e, turi priimti sprendimą, ar susitarimas su Rusija yra reikalingas, kad būtų užtikrintas tiekimo saugumas ir kad būtų užtikrintas energetikos rinkos funkcionavimas. Apie tai kalbama sutarties 124 straipsnėje ir dabar pačios valstybės narės turi apsispręsti, ar, kalbant apie šį dujotekį, ar minėtiems principams kyla grėsmė. Jeigu, tai, jeigu taip, tada taryba turėtų suteikti komisijai įgaliojimus dėrėtis. Komisija laikosi nuomonės, kad e, reikalingi specifiniai teisės aktai ir tai yra dėl priežasčių, kurias ką tik įvardinau. Komisija, e, e, tiksliau pirmininkas kėlė klausimą, kokia yra dabartinė situacija taryboje. Ir dabar galiu tik pasakyti, kad, na, iš to, ką mes matome, situacija gali ženkliai pasikeitus e, pasirodžius tarybos teisės skyriaus nuomoniai. Pastaroji bus aptarta tik rytoj energetikos darbo grupėje. Kol kas galiu pasakyti, kad yra tam tikras skaičius šalių, kurios pasisako už tai, kad komisijai būtų suteikti dėrybiniai įgaliojimai. Iš viso tokių šalių yra septynios ar aštuonios. Aišku, yra ir kitų šalių, kurios e, yra neutraliai nusiteikusios. Tokių šalių skaičius yra maždaug tuzinas ir po to yra kitos šalis, kurių pozicija yra labiau kritinio pobūdžio. Na ir galite įsivaizduoti, kas, tos, kas yra tos šalis. Dabar grįžtant prie pačių įgaliojimų. Įgaliojimas yra vienas dalykas. Ir mes išanalizavome tarybos teisės skyriaus nuomonę ir taryba priejo išvados, kad e, nepriklausomai nuo įgaliojimų, tai yra ar komisija juos gaus ar ne, mes turime kažką daryti. Kadangi dabartinė situacija yra netoleruotina, mes negalime pritarti tam, kad e, nėra aiškios ir bendros pozicijos dėl to, koks e, yra, sakykime, reguliavimo, kokia turėtų būti taikoma reguliavimo sistema E, tokiems, pavyzdžiui, projektams kaip e, Nord Stream 2. Todėl komisija ir nusprendė e, padėti tašką dabartinėje situacijoje ir, nedelsiant, greičiausiai jau kitą mėnesį, pateiks teisėkuros pasiūlymą dėl bendrų taisyklių, kurios būtų taikomos dujotekiams įeinantiems į ES teritoriją. Komisijos atstovas apie tai jau kalbėjo ir nurodė, kokie galėtų būti jo lūkesčiai šio teisės akto atžvilgiu. Jis mano, kad jis turėtų būti patvirtintas kuo galima greičiau ir vėliausiai iki 2018 metų pabaigos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Kai šis teisės aktas bus patvirtintas, tada mes turėsime tokį neginčytiną teisinį pagrindą, kuris taip pat galios Nord Stream 2. Ačiū Jums ir dabar esu pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Uh, Labai ačiū, ponė direktoriau. Tai yra ne pirmą kartą, kai mes aptarnėjame tokį klausimą ir aš. Uh, sąžininkai pasakysiu, mes turime priminti, kad šią temą vyko trys plenarin, diskusijos trijose plenarinėse sesijose. Dabar vyksta Europos parlamento e, klausimai kartu su e, Nord Stream 2 konsorciumu. Ir turiu pasakyti, kad visos išvados, kurias e, paminėjo direktorius Borchardt, yra mm, iš esmės tokios pačios, kurias mes išgirdome per diskusijas. Ir mes laikomės tos pačios nuomonės. Paskutinė diskusija vyko maždaug prieš mėnesį, taigi rugsėjo viduryje. Tad yra tikrai labai svarbu aptarti e, įgaliojimų klausimą šioje ITRE e, sesijoje. Dabar paprašysiu, kad kolegos iš skirtingų politinių frakcijų e, pasisakytų. Jau dabar ponas Saukatargas. Thank you very much. Uh, much more clear. Labai ačiū. Iš jūsų pranešimo tapo daug aiškiau, kas vyksta. Ir turiu tokį klausimą. Labai trumpai. Labai bendro pobūdžio klausimą. Ar galite detaliau nurodyti skirtumus tarp Nord Stream 1 ir Nord Stream 2. Kas vyksta iš kokybinės pusės? iš, ir kokie yra skirtumai tarp šių dviejų projektų. Thank you. Um, next speaker, Madame Werner. Pone Werner, prašom. Labai ačiū e, už e, jūsų pateiktą informaciją. Aš E, nemanau, kad Nord Stream 2 yra e, politinis e, projektas, tačiau kiekvieni tokie projektai, aišku, yra susiję ne tik su ekonomika, bet ir su politika. Aš domiuosi štai kuo. Visų pirma, diversifikavimas. Tai turbūt bus. Tai dėl to turbūt reikės Niderlandų kaip priekybos partnerio atsisakyti ir dėl, dėl įvairių geologinių aplinkybių. Ir kaip manote, kaip e, tada e, reikės traktuoti situaciją, ar, ar e, taip tinkama ir taip pat dabar dėl, tai, dėl reglamentavimo ir darybinio mandato. Mano klausimas yra, kaip galima leisti trečiai šaliai kalbėtis su komisija, nes, e, tai, nes e, tai daroma ne pagal Europos teisę. Taigi aš noriu e, e pakalbėti ir e, e, apie prieigą ne tik Gazpromui, bet ir kitiems. Kaip jums atrodo? Kaip galima būtų pakeisti teisinį, bazę, te, teisinį pagrindą Nord e, Stream 2 reglamentui? E, Svarbu, kad e, tai kad būtų, teisinė bazė būtų pakeista taip, kad ji tiktų ne tik Nord Stream, bet ir visiems kitiems e, dujų tiekėjams, kurie galėtų ateiti į Europą. Ir būtų labai gerai, kad visi tie dujotekiai vienas su kitu e, būtų sujungti ir taip mes galėtume užtikrinti visą diversifikavimą. Ir dėl Ukrainos norėčiau paklausti, ar šiuo metu yra koks nors investuotojas, kuris galėtų taip pakeisti šitą e, prastą e, dujotekį, kad per jį galima būtų ateityje ir irgi tiekti dujas. E. Ačiū. Ponas Krasnodemski. Visų pirma, labai noriu Jums padėkoti Ir norėčiau padėkoti ir komisijai per jūs už tai, kad e, jūs e, priemėte sprendimą peržiūrėti dujų direk, e, direktyvą. Aš manau, kad visi vienodai manome, jog tokios sąlygos turi būti patikrintos ir būti pritaikytos įvairiems atvejams ir tiekėjams. Ir daugelis turbūt čia Europarlamente nori, kad šitas klausimas būtų įspęstas kiek įmanoma greičiau. Norėčiau pastebėti vieną dalyką kolegos jau kalbėjo apie tai, kad tai yra, aišku, ir politinis klausimas. Aš manau, kad kalbant apie Nord Stream 2, mes kalbame ne tik apie saugų energijos tiekimą. E, tai yra ir ekonominiai aspektai be abejo, tačiau tai yra kaip simbolis dvigubos moralės simbolis e, kai, kur, kai kuriuose šalyse ir taip pat euroskeptiškai euroskepti, euro atžvilgių nusi, e, nusiteikusių šalių e, simbolis. Ir čia kalbama ne tik apie Gazpromą, bet ir apie Europos partnerius. Ir čia kalbame apie partnerius kurie ES atlieka labai svarbu vaidmenį konkrečios valstybės narės, kurios, mes kalbame apie tas šalis, kurios yra labai žinomos, kurios visą laiką kalba apie solidarumą Europoje ir panašiai. Tačiau visi gerai žinome, apie ką kalbame, apie Vokietiją. Ir kai aš kalbu su studentais, tai ne, visi, ne visi yra visiškai pilnai informuoti. Kalbant apie Ukrainą, tai reiškia didžiulę riziką. Ir ne tik rytų Europai, bet visai Europai. Ir mes turėtume šią teisinę spragą būtinai pašalinti. Ir šitas projektas e, negali būti e, įgyvendintas dėl to, kad jis ne, į, į, šali, į ES neat, e, nepritrauks pinigų. Dėkuoju, ponia Harms. Aš norėčiau pabrėžti, kad aš visiškai suprantu ir pritariu komisijos argumentams, tačiau man ir mano frakcijai visas šitas klausimas dėl ateities investicijų į energetikos sektorių e, labai svarbus ir aišku atsiranda diversifikavimo klausimas Taip pat ir klausimas dėl um, um, anglės uh, dviteginio uh, kiekio sumažinimo. Ir uh, labai svarbu, kai kalbama apie tokius projektus, kai investuojama iškastinį kūrą, tai mes nu, tarytum nu, nutolstame nuo Paryžiaus susitarimo ir anglės dvideginio mažinimo tikslų. Ir reikėtų paminėti, kad tai yra tam tikras prieštaravimas. Taip pat aš manau, kad na, Vokietija Kontroversiškas klausimas yra tai, kad Vokietija kartu su e, Rusija vykdo šitą projektą ir patyrė daug žalos e, dar anksčiau, nes e, buvo iškelta daug kitų idėjų priešais, prieš monopolizaciją ir apie, už diversifikaciją. Ir yra didžiulis nepasitikėjimas daugelie valstybių narių, būtent todėl, kad E, mes atsidūrėme prieš vieną, prieš tokį e, feta komply. Ir labai dažnai Vokietijoje sakoma, kad tai yra e, ekonominis projektas, ne politinis projektas, tačiau Vokietija ir Rusija jau daugelį metų bando tarpusavėje susivienyti tam tikrais klausimais, o kiti yra tik tais tarytum žiūrovai. Ir komisija ir taryba E, sako, kad mes turime turėti europinės taisyklės, e, nes dabar e, jos neveikia ir mes turime atsižvelgti ir inter, Ukrainos interesus. Tai yra ne tik Ukrainos interesas bet Europos, Europos Sąjungos. Ir svarbu, kad Ukraina turi turėti geras ekonominės perspektyvas. Ir e, todėl tas projektas ir E, yra nukreiptas prieš jų e, ekonominę raidą ir finansinius interesus. Ir iš tiesų svarbu, kad e, padėtume Ukrainai kiek įmanoma greičiau ekonomiškai išaukti. Negalime to apleisti. Ir baigdama noriu pasakyti, kad iš tikrųjų nesuprantu, kodėl mano šalyje, Vokietijoje, yra tiek daug politikų, kurie visiškai neapmasto, e, kaip bus su e, žemynų saugumu. Ne tik, apie, ne, ne tik kalbame apie saugų energijos tiekimą. Apie 80 procentų e, visos, viso energetikos sekto, sektorius yra prijungta prie vieno dujotiekio, prie vieno koridoriaus. Labai ačiū. Ponas Kovliček. Děkuji, pane předsedo. Paní Harmsová mě zase mm, krásně nahrála bezpeč... Ačiū pirmininkė. Pane Harms tik iškėlė šį klausimą. Kodėl importuojame Angliją iš JAV, jeigu norime užsitikrinti energetinį saugumą? Koks skirtumas tarp uh, šiaurės rovės, Norvegijos um, dujokite ir dujotekio um, tarp Libijos ir Italijos. Kaip taip gali būti, kad komisija drįsta parinkti tik vieną mm, ekonominį sandėrį, bet visiškai nesirūpina kitais. Tai yra, aiškiai, selektyvus požiūris. Ir man antras klausimas, ponia Bošart, um, Manau, jūs puikiai žinote, kodėl komisija privertė Bulgariją ir e, kitas Balkanų valstybės atsisakyti pietinės rovės projekto. Jei nepateiksite teigiamą atsakymą, tai akivaizdu bus, kad yra kažkas negerai. Dar vienas klausimas. Europos pietus galbūt galėjo būti ir uh, turėti tam tikro aprūpinimo problemų, bet uh, Turkijos e, turbūt variantas išspręs jas. Kolega Karinš, next speaker. Kolega Karinš. Much, uh, am... Ačiū, pirmininkė. Aišku, Aš ir <laughs> pats savimi esu pasipiktinęs, dėje vėlavau ir e, negirdėjau pačios pradžios, bet turiu tokį trumpą klausimą dėl komisijos darbo ir Šerijos rovės projekto. Rebeka Harmska sakė, turime ES labai aiškius tikslus dėl energetinės sąjungos. Ir priklausomai nuo to, kai, į kurią pusę žiūrėtum, tai yra dekarbonizacija, konkurencijos stiprinimas ir taip toliau. Tai yra konkurencijos stiprinimas, diversifikavimas, mažesnė priklausomybė nuo vieno šaltinio ir šiaurės rovė labai aiškiai prieštarauja vis savo dvasia visam tam, ką mes kaip parlamentas ir taryba ir komisija visi kartu darome, ko siekiame. Uh, Tai eina kalba ne vien tik tai Europos politikos kūrimą, eina kalba apie tai, kad projektas tiesiog viską pakerta. Ir čia sunkumas yra pagrindinis koks. Aišku, projektas pasakytas tarptautiniuose vandenyse ir čia yra teisinės problemos. Tai kokia yra ES jurisdikcija? Ir kuomet tas dujotekis išlenda iš tarptautinių vandenų į europinę teritoriją Tada Europinė visa e, teisinė bazė e, kovos su monopolija ir taip toliau, visi tie elementai jau pradeda veikti. Uh, Tai aš noriu paklausyti, jūs turite veikti tuose teisiniuose rėmose, kuriuose mes, parlamentas ir taryba, kartu patvirtiname. Visi, aišku, teisės aktai gali būti tobulinami. Tai man šiuo atveju atrodo, kad kažko tai trūksta tuose teisiniuose aktuose, kas suteiktų jums toks dantis, sakykime. Nes kuomet mes tuos teisės aktus tvirtiname, niekas negalvoja apie štai tokį atvejį. Ir dabar tai viskas iš tos bendros paradigmos iškrenta. Taigi, klausimas yra toks, ar jūs aiškiai esate nustatę, ką būtų galima teisės aktuose pakeisti? Ar yra dabar kažkokių tai tokių judėjimų, poslinkių link to, ką reikėtų keisti ir jeigu būtų, tai jeigu parlamentas ir taryba tai patvirtintų, ar komisijai tai būtų pakankama, ar jūs sugebėtumėt imtis veiksmų ir, na, kaip čia taip aiškiau pasakyti, ar, ar galėtumėt sustabdyti tas pastangas pakengti ES energetiniai sąjungai? Ačiū, ponios ir ponai. Ar dar būtų pagėdaujančių pasisakyti? Aš irgi tada noriu Jums pasakyti. Tiesiog tokia informacija gali būti galbūt labai svarbi mūsų diskusijose. Praeitą savaitę Europos komisija uh, Informavo mūsų koordinatorius, kurie yra čia posėdėje, tarp kitko, ir įtrė pirmininką, tai yra mane. <coughs> Apie direktyvos pažą dėl bendrų taisyklių, dėl bendros e, rinkos e, gamtinių dujų srityje, konkrečiai dėl jungčių su trečiosiamis valstybėmis. Ir dabar tai yra ruošiama Ir čia iš aštuonių bent šeši koordinatoriai turi tam tikrų klausimų. Mes esame pasirengę mm, dirbti paspartintai ir tas klausimas bus aptartas šią popietę penktą valandą. Tai reiškia, kad e, už 50 minučių. Aš noriu e, direktoriaus paklausti, kada jūs tikitės Mm, pateikti tą pasiūlymą mums. Nes, kaip matote, mes praktiškai pasirengę. Uh, so <laughs> um... Komisija taip pat. Man dabar būtų sunku Jums pateikti tikslę datą, bet taip yra, tai jau planuojama. Aš turiu pasakyti, kad tikrai uh, lapkričio pirmoji pusiai tai planuojama. O dabar perėsiu prie klausimų. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimus. Pone Saudargas, tikrai e, Šiaurės ravė 1, Šiaurės ravė 2, koks e, ryšys tarp jų, kodėl komisija nesėmė veiksmų, kaip kad dabar įmasi dėl Nord Stream 1. E, Aš noriu prisiminti istoriją. Nord Stream 1 sveikino ir komisija, ir parlamentas tuo metu, tarp kitko, nes tai buvo vertinama kaip, kaip Tai bus kertinis akmuo, kuris leis sustiprinti e, tiekimo saugumą. Tačiau teisinės bazės klausimas taip pat buvo iškeltas dėl šio dujotokio. Mintis buvo tokia. Tuomet Rusijos federacija ir Europos Sąjunga sudarys bendrą bazę dėl infrastruktūros ir ten sudėlios visus principus, kurių reikėtų laikytis dėl visų dujotiekių tame tarpe ir Nord Stream 1, Šiaurės yra 1. Dėl tų priežasčių, kurių man niekada ir nepavyko išsiaiškinti, vis tik tai tai niekada nebuvo padaryta. Tas pagrindų susitarimas e, taip ir nebuvo sudarytas su Rusija dėl tų principų. Aš dar prisimenu, kai pradėjau dirbti energetikos srityje ir kuomet buvau atsakingas ir už Rusijos reikalus, Rusijos pusė apie tai užsiminė porą kartų. Bet iš mūsų pusės nebuvo jokios reakcijos. O po to, aišku, Krymo aneksija ir e, viskas subirėjo. Tai tik noriu pasakyti, kad e, tai buvo planuojama. Ir aišku, komisija galėjo galbūt imtis veiksmų pagal pažeidimo procedūrą, bet žinote, tuomet buvo pritaikyta diskrecijos e, teisė veikti savo nuožiūrą ir taip tai buvo labai svarbi infrastruktūros dalis, o šerės yra vėdu, kaip jūs žinote, aišku, čia visai e, kita, kit, kitas reikalas, o dabar jau savo gimtają kalbą atsakysiu poniai Verms, poniai Harms į jų klausimus. Uh, pasinaudosiu šią progą kalbėti vokiškai, kadangi dar turiu tokią galimybę. Diversifizierung. E, Pone Werner. Dėl uh, diversifikavimo uh, Niderlandų uh, gami, produkcija uh, g, uh, mažėja ir taip yra dėl to, kad uh, mažėja išgavyb, išgaunamas kiekis Šiaurės jūroje. Ir uh, tai yra maždaug nuo uh, 35-48 milijonų e, e, kubinių metrų. Milijardus, prašau, e, kubinių metrų. Visų pirma, mes kalbame apie tai, kad didelė dalis šio kiekio yra e, susijusi su skait, e, šitas sumažėjimas yra susijęs su e, importuojama, importuojama, importuojamas gamtinėmis skaitiniomis dujomis. Ir E, žinome, kad mes norime sustiprinti šitą e, ramsti. Taigi e, netgi tarptautinė energetikos agentūra analizuoja, kad iki 2020 metų Europoje importuojamų suskistintų dujų kiekis turi būti padvigubintas. Ir tuo pačiu metu kol kas šitą skirtumą, kurio mums trūksta, mes dengiame iš rusiškų dujų ir taip pat didėja didėja e, rus, e, gamtinių dujų išgavimas viduržėmio jūroje ir Izraelyje ir Egipte. Tai yra ne tik Rusijos dujų e, istorija. Ir mes galime sakyti, kad E, neteisingai galima pasakyti, kad e, suma, sumažėjęs e, vietinis gamtinių dujų išgavimas yra susijęs tik tai su Rusijos dujomis. Mes iš tikrųjų turime gauti pritarimą bet kokiems veiksmams iš kitos pusės ir Mm, po tuo tarpu buvo sustik, įvyko susitikimas su Rusijos energetikos ministru ir e, buvo labai įdomus pokalbis. E, ministras Novakas nepasakė, kad mums e, negalioja Europos teisė. Jis laikėsi labai teisingai jis sakė, kad mes toliau vykdysime visas diskusijas ir pagal savo kompetenciją per sutartą laiką priimsime sprendimą. Jis laikos, laikėsi atsargiai, tai reiškia, kad jie labai gerai žino, kad e, jie nori teisinio tikrumo ir e, jį nori sukurti savo investuotojams, nenori veikti destruktyviai. Ir e, reiškia, kad visos pusės yra suinteresuotos, nes jeigu yra statomas toks dujotekis, tai visos Viskas turi būti daroma pagal e, galiojančius teisės aktus. Taip, taisyklės galioja tikrai visiems, visi, visiems, tai nėra kažkokie teisės aktai skirti tik tai e, Nord Stream 2, tai yra visiems dalyviams skirti teisės aktai ir kiekvienas dujotekis turi būti statomas arba pajungiamas laikantis konkrečių sąlygų. Toliau Ukraina. Ir tai susiję su Ukrainos tiekimo sistemomis, ar ten yra investuotojų komisija. Yra organizavusi darbo grupę su įvairiais perdavimo operatoriais ir pateikė mums šios darbo grupės diskusijų rezultatus. Ir dabar e, yra kalbamasi su um, Ukrainos vyriausybė ir deramasi dėl to, kaip turėtų atrodyti visas naftogas uh, e, projektas. Ir, mm, dabar negaliu įvardinti įvairių visokiausių pavadinimų, tačiau dabar šituo projektu yra susidomėjusios keturios skirtingos Europos e, įmonės, kurios nori investuoti iš tą sistemą kaip tranzitinę sistemą ir, ir perimti ją kaip e, vietinę sistemą. Uh, E, Taip tikrai labai stiprus argumentas, kai kalbame apie tai, jog reikia dėrėtis e, su Rusija, e, nes tranzitas per Ukrainą yra neįmanomas ir šitą sistemą dabar valdys Europos įmonės. Taip pat jūs kalbate apie labai svarbų klausimą, apie E, investicijas ateityje, kodėl mes investuojame į dujų infrastruktūrą. Tai susiję ne tik su Nord Stream 2, bet ir su visu, visais kitais projektais. Jūs teisingai pastebėjote ir komisija e, taip pat apie tai masto. Prieš statant bet kokį dujotiekį, visų pirma, turime optimizuoti egzistuojančius e, dujotiekius ir skaitmenizuoti juos. Apie tai jau kalbėjo skaitmenizacija, sakykime, komisarė. Ir e, turi būti e, panaudotas kaip melisavimas, kad optimizuotume dujotiekius. Taip pat dėl anglės dvideginio mažinimo. Tai kalbam apskritai apie visą Nord Stream 2, bet taip pat turiu įsikišti ir iš tą diskusiją, nes mes manome, kad visų sektorių elektrifikavimas uh, kad tai yra, kad yra būtinas, tai yra viena alternatyva, vis, viskas būtų varoma elektra, arba mums reikia dvigubos, dviejopos sistemos, tai yra e, ir elektros, ir dujos. E, du, dujų mes negalime jų visiškai atsijėti, atsisakyti, mes turėjome e, galvoti, kad tai yra perinamo laiko tarp ilgalaikė technologija. Ir tada E, mes iš tikrųjų turime labai gerai išplėtotą infrastruktūrą ir tinklą. Ir klausimas, ar e, nereikėtų e, panaudoti atsinaujinančias dujas. Taip, apie šitą klausimą irgi galvojama ir mastoma. Ir dabar komisija tuo užsijims ir stengsi šitą klausimą vystyti toliau. Ir uh, galbūt ir čia galima būtų, e, mes, e, gali būtų, galima būtų apie tai padiskutuoti giliau. O dėl Ukrainos, taip, tai yra ne tik ekonominis faktorius, e, taip, tai yra labai esminis dalykas Ukrainai ateityje. Na ir dabar perėm prie anglų kalbos. Profesoriau Krasnodemski, gal tai nebuvo toks aiškus klausimas, bet aš visiškai suprantu jūsų komentarą. Taip, uh, Tiesa, informacija dėl tokių infrastruktūros projektų yra svarbiausias dalykas. Aš irgi turiu sąžininkai atvirai pasakyti, yra ir mm, pozityvus naratyvas dėl Nord Stream 2. Vakarų rinkos suvartu 80 procentų. Iš ekonominio požiūrio taško gali teikti, kad tuomet dujų atvežimas tiesiai į tą rinką, kur yra suvartojimas. Iš ekonominio požiūrio taško e, nėra ko kritikuoti, tačiau kaip ponas. Uh, E, ką jis sakė, ir aš tai irgi apibendrinu, galvojant apie mūsų politikos tikslus, energetikos sąjungos tikslus ir mūsų dvasę politikos. Tai čia, aišku, negali to derinti projektus su, su mūsų tikslais, tai net, nėra atitikimo. Mm, e, pone Kohličiak, jūs sakėte, kad laikomės selektyvaus požiūrio. Čia aš negalėčiau su jumis sutikti. Tai nėra selektyvus požiūris. Jūs minėjote Norvegijos um, dujotiekius, bet ar Norvegijos dujotiekiai, mm, jiems yra taikomi tarp vyriausybiniai sutarimai, kurie buvo sudaryti tarp Vokietijos ir Norvegijos. O dabar, ko mes prašome europinių lygmenių, tai tik tai, kad būtų tarp vyriausybinis susirimas, tarp uh, Vokietijos ir Norvegijos. Mes tą sakėme pradžioje, uh, Vokietijai padarykite ir dėl Nord Stream 2 tą patį, bet Vokietijos valdžia pasakė, ne, mes nenorime to dėrėtis. Ir todėl viskas vėl grįžo atsakomybė mums. Uh, Aišku, gali nacionalinių lygmenių tarp valstybių narių trečių šalių sudireguliuoti, arba tai gali padaryti europinių lygmenių. Ir kadangi Vokietija to nenorėjo padaryti, tai dabar mes turime tai padaryti. Tai nėra selektyvus požiūris. Ir kiti dujotikiai, pažiūrėjau, iš Nigerijos, ką jūs minėjote, irgi yra trečių šalių prieiga. Tai nėra taip, kad mes užsimerkėme į tokius dalykus. Vienintelė išimtis Saudargė teisingai pasakėte, nors Rym vienas. Tai buvo teisinis vakumas ir šiandien tebėra. Toliau, South Stream, pietinė srovė. Sakėte, kodėl komisija privirtė Bulgariją panaikinti. Ne, komisija neprivertė Bulgarijos panaikinti. Kodėl žlugo tas projektas? Tai buvo sprendimas iš Rusijos pusės. O ką mes padarėme? Mes pritaikėme mūsų valstybinio pirkimo taisyklės, nes kas gruodį atsitiko Bulgarijoje, jie surengė viešos pirkimus nuo gruodžio 23 iki sausio vidurio. Tai yra po mm, e, santykių o, kalėdų. Ir tai buvo paskelbta tik tai rusiškose laikraščiuose tiek tas konkursas. Ta komisija kritikavo, kad tai yra viešųjų pirkimų procedūra, kuri visiškai pažeidžia mūsų taisyklės. Ir mes pasakėme, tai nepriimtina. Tuo pagrindu Rusijos federacija Gazpromas pasakė viskas. Aš atsisakau South Stream. Ne komisija privertė tai padaryti. Mes turėjome problemų ir su tuo dujotekiu, taip, tas tiesa. Bet mes diskutavome su Rusijos pusė ir ieškojame reguliavimo bazės. Aš galiu tai pasakyti, nes aš pats dalyvavau dėrybose, bet po to visą tai buvo sustabdyta iš mūsų pusės tą, tą momentą, kuomet Rusija aneksavo Krymą. Ir viskas, tuom viskas pasibaigė. Tai nebuvo taip, kad mes privertėm Bulgariją e, viską panaginti, atsisakyti to. Ir toliau panas Karimš. Taip, tai geras klausimas. Ar ką mes dabar teikiame kaip teisėkūrinį pasiūlymą parlamentui ir tarybai? Tai bus e, visiškas trečiojo energetinio paketo taikymas. Tai yra tokie mūsų ketinimai dabar su tais pakeitimais, kuriuos mes numatome mm, dujų direktyvai. Bet realus klausimas yra tas kitas, kurį jūs užduotė, ar tai bus efektyvu, ar to pakaks. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad radikaliausias dalykas, pats efektyviausias dalykas būtų, kad gautumėm veto. Na, kažkokią tai galę taikyti tikrinimo išlyga, kad tai būtų galima pažiūrėti, ar tikrai tai atitinka mūsų politikos tikslus ar ne. Bet problema yra PPO. Jeigu mes tą padarysime, jeigu bus toks veto, tai paskui bus labai labai sunku kažkaip tai, tai pateisinti um, tarptautinėme forume. Bet to pakaktų tam, kad trečias energetikos paketas būtų taikomas, mes turime tvarkingai viską sudėlioti, kaip tie um, dujotekiai turi būti um, eksploatuojami, kad trečias šalis turėtų daugiau, kad būtų daugiau konkurencijos, kad būtų daugiau skaidrumo, kad būtų nediskriminuojantis tarifai ir taip toliau. Visą tą mes galime padaryti. Bet ar to pakaks? Aš abejoju. Nes aš vis tiek galiu įsivaizduoti, aš tikrai galiu įsivaizduoti, kad toks dujotikis kaip Nord Stream 2 e, laikysis tų principų, atitiks tos principus, bet mūsų problemos dėl politikos tikslų vis tiek išliks, net jeigu, sakykime, rasime kažkokį tai eksploatavimo variantą, kad tai atitiktų trečią energetikos paketą. Uh, vis tiek išliks tie, mm, tos pačios problemos iš politikos tikslų pusės. To nepanaikinsi vien to, kad pritaikysi trečią energetikos paketą. Mums čia reikėtų žengti žingsnį dar toliau. Jeigu mes norėtumėm tai padaryti, ir aš neatmetu tokios galimybės, bet mes to negalėsime padaryti paspartintojų būdų, bet mes dabar 2020 metams rengėme tikrai išsame visapusišką dujų rinkos reformos, reformą, pasiūlymą. Ir bus labai daug elementų, tą, ką aš jums paminėjau. Tai galėtų būti tai, prie ko mes vėl sugrįžtumėm ir galėtumėm įvertinti, ar, na, aš taip supaprastintai dabar pavadinčiau, kabutėse, veto galėtų būti pritaikytas ar tautinės teisės arenoje ar ne. Tai būtų vertinga. Mano akimis tai būtų vienintelė efektyvi priemonė, kuri padėtų mums išvengti štai tokių problemų, su kuriamis mes dabar susidurime būtent dėl šios infrastruktūros. All... Ačiū, ačiū už visus jūsų atsakymus ir pastabas, gerbiamas direktoriau. Mes vis dar turime šiek tiek laiko, kaip jūs matote. Mm, aš irgi turiu dar mm, e, keletą klausimų. Dar panas Langen. Labai trumpai, atsiprašau, aš pavėlavau. Um, mano programoje buvo, kad iki 16 valandos aš turės, bus komisarė ir aš tik tai po to turėjau ateiti. Taigi, dabar dėl 149 straipsnėje jūs sakote, kad yra pateikta, pateikta E, komunikatas ir e, taryba vėliau e, ir taryba gali pritaikyti veto teisę, kaip visa tai suderinama ir jeigu aš teisingai supratau, Nord Stream 1 teisinė bazė buvo labai aiški ir tai buvo aiškus teisės aktai ir visi, visos valstybės narės dalyvavo aplinkosauginėse procedūrose. Ir tad, taip pat sakėte, kad tarp Vokietijos ir Norvegijos turi būti dvišalis susitarimas. Ar bus dar dvišalių susitarimų tarp Vokietijos ir Rusijos bei buvu, buvusio federalinio kanclerio? Ar komisija tam pritarė? Ar e, toks sprendimas buvo priimtas anksčiau e, iš, pra, iš papradžių e, Vokietijoje? Aš norėčiau užduoti papildomą klausimą. Tai, ką jūs sakote, yra labai įdomu. Ne va tai, kad komisija gali pabandyti su veto, tačiau veto nebūtų pateisinamas PPO kontekste. Man atrodo, kad e, iš vienos pusės e, galime pasakyti taip, situacija yra neaiški, todėl geriau netaikyti veto, nes e, galbūt jis nepasiteisins. Tačiau to, tokiu atveju Nord Stream projektas pamins visus principus. Kitas dalykas - pritaikyti veto ir leisti šiam klausimui kilti PPO ir PPO kontekste gali, e, galėsime laimėti, nes jeigu nepabandysime, nežinosime, kaip bus. Taigi, kodėl nepasinaudoti veto teisę? Pakeiskime teisės aktą, pasinaudokime veto teisę ir kągi mes prarasime. Nes jeigu taip neselgsime, tai jau e, galime sakyti, kad pralaimėjome. Dėkoju. Dar porą klausimų noriu Jums užduoti. Kai čia buvo Ukrainos delegacija Europos parlamente, jie mums pranešė, kad šis dujotiekis yra puikios būklės, e, jokios, e, jokių problemų, techninių problemų nėra. Kitas e, klausimas, kodėl komisija nepasirūpina tuo, kad, reik, kad būtų sujungti e, dujotiekiai tarp šiaurės ir pietų? Ar yra dėl to priimtų sprendimų, e, tam jau yra priimtų sprendimų, tai turėtų būti padaryta, tačiau iki šiol dar taip nėra. Kodėl ir kodėl jūs atsisakėte užtikrinti iškastinių dujų tiekimą iš e, pietų Europos. Ir, e, pavyzdžiui, e, kodėl ne, neprijungėte prie Nabuko ar Turk, Turkijos dujotekio arba, kalbant, apie Rusiją ir Bulgariją ir pietų e, srauto dujotekį, kodėl e, ten nebuvo išplėtotas projektas. Ir tą patį reikia pasakyti apie Iraną, nes ir iš Irano galima e, būtų importuoti dujas. Ačiū. Kolegos, ar dar kas nors norėtų pasisakyti, nes trečio pasisakymų raundų nebebus. Atrodo, kad ne. Suteiksiu žodį direktoriui. Ponui Langer. Galiu tik tai patvirtinti, kad teisinis pagrindas bus sutarties 194 straipsnis ir juo mes vadovausimės teikdami pasiūlymą. Toliau kitas klausimas. Dėl Vokietijos kodėl ji neįsitraukė į dvišalius diskusijas tarp Vokietijos ir Rusijos. Nežinau. Mes šį klausimą kėlėme įvairiais lygmenimis. E, savo lygmenių kėliau, komisijos lygmenių e, kėlėme. Ir atsakymas buvo, kad visa tai nebūtina, visa tai nereikalinga. Taigi Vokietija tiesiog pasislėpė už savo teisinės nuomonės, kad nėra jokios e, taikytinos energijos srityje teisės, todėl ir nereikia dėrėtis. Tokį paaiškinimą aš gavau. Turiu pasakyti, kad tokios pozicijos Vokietija vis dar laikosi ir tarybos darbo grupėje. Taigi, Vokietija yra nusikli šioje srityje. Esate teisūs, kad jeigu neband, nepabandysi, nesužinos. Gal, netmetu e, to, kad mes tikrai įvertinsime minėtą galimybę, tačiau to neturime daryti labai greitai. Tiesiog jeigu kas nors e, turi būti daroma, reikia atlikti poveikio įvertinimą, o tai užtrunka laiko. Tačiau e, kalbant apie tą greitąją procedūrą, tai jos metu turi būti kuo greičiau gyvenintas trečiasis energetikos paketas. Tada paaiškės, ar to pakanka ir ar reikia padaryti daugiau. Panas Kovačiak. Kokia yra situacija su kitais dujotikiais? Aš žinau, kad e, jeigu mes kalbėsime tik apie tranzitinę dalį, Į ją reikės investuoti 2,3 milijardus JAV dolerių. Tokia yra situacija. Tai nereiškia, kad e, dujotiekiai yra sutrūkę, kad jie turi problemų, tačiau Gazprom netliko savo e, namų darbų, kad, e, tarkim, už tranzitą e, gauta rinkliava būtų investuota į modern, modernizavimą. Taip, investicijos yra daromos, tačiau ne tokių lygmenių, kokių reikėtų. Dabar taip vadinamas North South koridorius. Taip pat jūs minėjote ir Nabuko projektą. Mes e, per Connecting Europe remiame e, dujotekį per Vengriją, Austriją, Bulgariją ir Rumuniją. Ir tą patį galima pasakyti, ta dujotekio dalis yra tokio pat ilgio kaip nabukas. Toliau tai, ką jūs pasakėte, e, ar bus e, ties, e, tiesiamas papildomos dujotiekis į Turkiją. Šiuo atžvilgiu iš Rusijos gauni labai įvairius atsakymus. Visų pirma, e, yra sakoma, kad e, dujos, kurios buvo pažadėtos Bulgarijai, pateko į e, Graikiją ir Italiją. Taigi galų gale Gazprom nepateikė iškaus atsakymo, pateikė įvairiausius variantus ir tai bando suskaldyti ES. Tai Gazprom teikia kažką kiekvienai šaliai pavieniui tam, kad būtų galima sugriauti ES vienybę. Dėl Bulgarijos ir South Stream. Kai South Stream e, projekto atsisakė Rusijos federacija, e, ministras Borisov pasakė, kad skundėsi, ką aš dabar darysiu. Ir todėl mes kartu su Bulgarijos vyriausybė e, pradėjome įgyvendinti iniciatyvą. E, tai būtų prekybos platforma, kuri leistų e, teikti dujas visam e, vakarų Balkanų regionui. Tai būtų dujos iš Graikijos dujų terminalų. Būtent todėl mes ir stengiamės sukurti jungtis tarp Bulgarijos, Rumunijos ir Balkanų regiono. Taigi mes turime viską. Ir būtent to ir pageidaujame. Mes norime sukurti ekonominę e, vertę pietričių e, pietų regione, kad pastarė, pastarasis nepriklausytų nuo trečiųjų šalių. Todėl ir šiuose regionuose ir, ir reikia imtis iniciatyvų, kad pastarusios nebūtų e, priklausomos nuo trečiųjų šalių durų, dujų. Tai nėra e, tvaru, todėl mes ir ketiname sukurti minėtą platformą. Taigi, kaip matote, mes darome daugiau negu jūs manote. Dėkuoju. Ačiū direktoriui už tai, kad atvyko. Ačiū, kad pateikėte labai daug informacijos, kad atsakėte į mūsų klausimus. Diskusijos buvo labai atviros. Dabar lauksime komisijos pasiūlymų, kuris turėtų pasirodyti lapkričio pirmoje pusėje. Jūsų pateikta informacija bus labai svarbi koordinatorių posėdžiai, kuris pasidės po pusvalandžio. O dabar, gerbiami kolegos, siūlau pereiti prie paskutinio darbo atvarkės punkto, pagal mūsų darbo atvarkę. E, pateiksime informaciją apie mūsų vizitą Lenkijoje. E, reikia pasakyti, kad Michaelis Bonė, Marija Spirakė, Kristina Libacka, Žislav Krasnodebski vyko į Italiją, atsiprašau, Lenkiją ir norėčiau jūs informuoti, kad šis vizitas įvyko 22-23 gegužės dienomis. Tai buvo faktų nustatymo misija ir, kaip jau minėjau, Mūsų grupė buvo sudaryta iš anksčiau minėtų e, komiteto narių. Ir šios misijos tikslas buvo sužinoti daugiau apie e, Lenkijos energetinį derinį, apie inovacijas švarios energetikos rytyje, e, susitikti su startuoliais, su verslininkais, sužinoti apie inovatorišką požiūrį ir iššūkuris iššūkius, su kuriais susidurėme. Taip pat e, norėjome sužinoti daugiau apie ES fondų poveikį e, šiems sektoriams ir kur dar galima siekti pažangos. Mes apsilankėme Varšuvoje, e, Krokuvoje, susitikome su įvairiais suinteresuotais asmenimis. Pirmą dieną mes susitikome su kelių startuolių atstovais, kurie teikia e-sveikatos skaitmeninius sprendimus. Taip pat ir e, sustikome su kitais startuoliais iš skaitmeninio sektoriaus. Apsilankėme Campus Warsaw, ICM technologijų centre ir Targovo 56 kūrybiškumo e, centre. Šis vizitas buvo labai įdomus, nes šiame tai yra daugiau nei technologijų centras. Ten susitikome su Mich Michailu Olževskiu, kuris yra Varšuvos e, mero pavaduotojas. Antrą dieną, apsilank, tiksliau, e, antrą dieną e, delegacija išvyko į Zdabžą, kur apsilankė šv, švarių technologijų centre tada aps, e, išvyko į Krokovą, kur e, apsilankė technologijų parke ir gamtos mokslo parke. Taigi šios misijos tikslas buvo surinkti informaciją iš, pirm, iš pirmų lūpų, e, susitinkant su suinteresuotais asmenėmis. Ir ši informacija bus labai naudinga įtre komitetui ateityje Taigi tie būtų informacijos iš manęs. Čia taip pat yra labai graži nuotrauka iš šio vizito. Ar kas nors iš delegacijos narių norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Daugiau pasisakyti norinčių nėra. Ar turite klausimų, pastabų? Atrodo, kad ir jų nėra, tad norėčiau uh, padėkoti visiems. Tiek būtų šiandien. Dar norėčiau priminti, kad e, po 19 minučių prasidės koordinatorių posėdis. O rytoj 9 ryto tęsime darbą. Darbo tvarkė yra pakankamai intensyvi ir darbas truks iki 12.30. O rytoj popietė visiems bus laisva. Ačiū visiems. Po 19 minučių susitiksime su koordinatoriais.